Komisija darys viską, kad e, palengvintų Serbijos kelią link tolesnių reformų ir sieksime, kad ji pasiektų sparčiau pažangos diskusijose dėl, dary, dėl narystės. Dėkoju, e, esu gavęs rezoliucijos projektą. Dėl šio klausimo diskusijas baigiame ir periname prie kito klausimo. Tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai, e, plėtros ataskaita Serbijai. Noriu suteikti žodį ministrui Nikolai Vamen tarybos vardu. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiamas komisijos nariai. Pane Lunačiak. Dėl Kosovo galiu aiškiai pasakyti, jog optimistiškai vertino situaciją. Turiu galvoje, kaip jie plėtojosi nuo 2011 pažangos ataskaitos, komisijos pažangos ataskaitos pateikimo. Vasario 28 tarybos išvadose šiais metais taip pat pažymima, pažymimos nemažos pastangos įdėtos Serbijos ir Kosovo į dialogą, e, kuriam tarmininkauja ES. Kaip žinote, praeitą gruodį taryba pasveikino Kosovo įsipareigojimą įgyveninti Europinės integracijos darbo tvarkę, įskaitant tvarias pastangas tokiuose sritise kaip vizos, priekyba, teismų sistema bei nacionalinės ES integracijos tarybos įsteigimas. Taryba pasveikino e, geresnę serbų gyvenančių pietus nuo įvarų upės integraciją. Tuo pat metu taryba pažymėjo ribotą pažangą pasiektą įgyvendinant reformų darbo tvarkę rinkiminiais metais Taryba paragino Kosovą imtis būtinų žingsnių, kad būtų panaikinti trūkumai nustatyti rinkiminėme procese. Kosovas skatinamas gerinti biudžetinę situaciją, glaudžiai bendradarbiaujant su TVF. Taryba pažymėjo, jog reikia dėti esminės pastangas valdžios institucijoms, ypač stiprinant viešo, viešo administravimo reformos įgyvenimą ir teisinę valstybę reikia įrodymų, kad kovojama su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, įrodymų, kad daroma pažanga įgyvenant teismų reformą ir finansaviruškos laisvę. Taryba taip pat pakvietė Kosovą e, pradėti įgyvendinti visapusišką ir ilgalaikę darbotvarkę skirtą Šiaurės Kosovui. Be šitų reikalavimų taryba pabrėžė E, kaip e, svarbus Belgrado Prištinos dialogas, kuriam tarpininkauja ES, tai procesas, kuris turi vienodos svarbos ir Serbijai, ir Kosovai. E, taryba paragino abi šalis konstruktyviai kalbėtis įvairiausiais klausimais, nuo asmenų judėjimo laisvės iki muitinių, nuo kadastro iki integruoto pasienio punkto valdymo įgyvendino ir e, žinoma, ir Belgradas, ir Priština išgirdo šitą raginimą. Paskesniais mėnesiais pasiekta e, pažangos ir abiejose sostinėse pademonstruota nemažai politinės drąsos. Tai labai pozityvus poslinkis, e, rodintis plėtros proceso galę skatinti e, reformas. Nemažiau svarbu, kad ES atsiliepia į šias pastangas. 2012 sausį pradėtas vizų dialogas, bet to komisija ketina pradėti ir apibrieštos struktūros dialogą dėl teisinės valstybės, taip pat numato ir e, galimybių studiją e, skirtą stabilizavimo ir asociacijos susitarimų tarp ES ir Kosovo, tai svarbios iniciatyvos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Europos parlamento nariai, gerbiamas komisijos nariai, manau visi sutarėme, kad Kosovo ateitis ES E, tvirtas susitarimo pasiektų tarp Belgrado ir Prištinos įgyvendinimas, priartins Serbiją ir Kosovą e, arčiau prie ES kita vertus. E, Kosovo lyderių dar laukia nemažai iššūkių ir ne vien vidaus darbo atvarkės. Ir e, čia ES yra pasirengusi padėti ir tikiuosi, kad vietoje bus e, skirta daugiau e, išteklių remti iniciatyvas teikiamas ir iš Briuselio bei ES specialaus įgaliotinio ES biuro vadovo dirbančio dar tik tai porą savaičių. Dėkui. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Fiuliai, kuris pasakys komisijos vardu. Pirmininkė, gerbėmi nariai, Ministrė, esu labai dėkingas, kad pakvietėte mane dalyvauti diskusijose dėl Kosovo. Taip pat esu dėkingas už jūsų paramą komisijos e, darbai Kosovo atžvilgių. E, tai patvirtina ir mūsų aptariama šiandieną, aptariamas pranešimas. Esu taip pat e, dėkingas už puikų jūsų pranešėjos, ponios Lunačiak, darbą, rengiant gerai subalansuotą pranešimą ir užsitikrinant plačią paramą jam. E, ką tik grįžau iš Kosovo antradienį, e, turėjau malonumą e, dalyvauti pirmame Kosovo integracijos tarybos susitikime. Taryba įkūrė Kosovo prezidentė Jehjeha tam, kad būtų užtikrintas diskusijų forumas, taip pat gairių forumas Kosovui žengiant link, Europoj, link Europos. Aš pasisakiau šiame forume E, šios tarybos susitikime ir pabrėžiau, kad e, taryba turi paremti visos politinės jėgos Kosove. E, taryba turi siekti užsitikrinti kaip galima platesnį ir įtraukiamojo pobūdžio konsensusą iš visos visuomenės. Tik tai jeigu visos politinės e, jėgos ir bendruomenės parems šią tarybą, tada Kosovas galės e, gyventinti būtinas reformas, kad priartėtų prie Europos Sąjungos. Europos integracija reikalauja Kosovo visuomenės, visos visuomenės paramos. Europos integracija savo pobūdžių yra ir turi būti traukiamojo pobūdžio. Gerbiami nariai. Ką mes galime padaryti, kad paremtume Kosovą siekiant glaudesnės integracijos su ES? Vasario 28 bendrųjų reikalų e, taryba patvirtino komis, pritarė komisijos e, ketinimams e, pradėti galimybių studiją dėl stabilizavimo ir asociacijos sustarimo su Kosovu. Tai yra naujas etapas, jo pradžia ES santykiuose su Kosovu tarybos pritarimas įtvirtina Kosovą ES politinėje sistemoje, kuris skirta vakarų Balkanams. Tai yra labai rimtas žingsnis siekiant užsitikrinti sutartinius santykius su Kosovu. Galimybių studijos tikslas yra e, atlikti gilę išsame analizę apie Kosovo pasirengimą dėrėtis ir galiausiai gyvendinti stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Tai yra teisinės pagrindas ES santykiams su vakarų Balkanų šalimis ir e, tarsi pirmas žingsnis e, link narystės. Europos Sąjungoje. Studija daugiausiai dėmesio e, skirs politiniams, ekonominiams ir teisiniams aspektams, e, vertindama Kosovo pasirengimą pasirašyti stabilizacijos ir asociacijos sutarimą. Mano e, vizitas Kosovo vakar reiškia to darbo pradžią. E, šios studijos e, pradžia yra dar vienas ambicingos ES e, darbo tvarkės Kosovui elementas. Norėčiau paminėti keletą tų kitų elementų. Pirmiausia, tikiuosi, kad mes galėsime paskelbti apie vizų liberalizavimo planą Kosovui vėliau šį pavasarį. Antras dalykas, mes e, greitai vėl pateiksime savo pasiūlymą pagrindų susitarimui, kuris turėtų leisti Kosovui dalyvauti ES programuose. Trečia, e, gegužės 30 aš e, paskelbsiu stru, apie struktūrinį dialogą dėl teisinės valstybės principų. Ketvirta, mes paremsime Kosovo prašymą būti priimti tam į Europos plėtos rekonstrukcijos banką, kai Kosovas pasirinks pateikti e, atitinkamą prašymą. Penktą, mes esame pasirengę paremti įtraukiamojų pobūdžio ilgalaikę darbo tvarkę skirtą Šiaurės Kosovai. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ES yra e, prisėmus rimtų įsipareigojimų Kosovo atžvilgių. E, keletas praėjusių savaičių pademonstravo, kad tai nėra tik tušti šilti žodžiai, e, kad mes įmamės ir rimtų konkrečių veiksmų. E, komisija yra rimtai pasiryžusi dirbti su Kosovo. Šie metai turi būti galimybių metai ir aš manau, kad galiu tikėtis parlamento e, paramos, kad šios galimybės taptų realybę. Labai ačiū Jums uždėmesį. Ačiū. Dabar suteiksime žodį įvairiams frakcijoms. Pirmoji kalbėtoja, žaliųjų vardu, dvi minutės jums. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Ačiū, e, ponė Filė, e, ponė pirmininkančių šalies atstovė. Mano pranešimas yra skirtas tam, kad mes galėtume išsiųsti aišku signalą Kosovo žmonėms, kad jie yra pageidaujami ES. Ir per pastaruosius mėnesius ir metus ES stengiasi, kad būtų padėta komisijai, e, Kosovai, atsiprašau, e, kuo greičiau integruotis į ES. Ir būtent tai mes ir bandome įgyveninti be vizų režimų arba vizų liberalizavimo režimų režimu. Serbijos ir Kosovo dialogas rodo, kad yra pasiekta tų šiokių tokių e, gerų rezultatų. Ir e, taip pat vykstantys rinkimai padeda mums tikėtis geresnės ateities Kosovo. Taigi pirmą kartą mes matome, kad e, dvi valstybės Kosovas ir Serbija sudarė dvi šalių santykių susitarimą, kaip ir buvo pažadėta. Ir žinoma, e, ponė Fiulė, e, jūs e, vakar per savo vizitą pradėjote galimybių studijos įgyvenimo procesą. Mes turime pripažinti atitinkamą pažangą atliktą Kosove. Ir tokiu atveju ES galėtų prisidėti prie Kosovo pažangos. Būtent ES gali prisidėti prie to, kad būtų organizuojamas su korupcija, organizuot nusikalstumumu, kad būtų didintas, didinamas socialinis saugumas ir kad būtų kuriamas e, e, institucinės reformos, kad būtų užtikrinta žiniasklaidos laisvė. Žinoma, dar daug reikia nuveikti. Tačiau bet kokiu atveju aš raginu Kosovo E, vyriausybę atkreipti dėmesį į šiaurę gyvenančius serbus. O serbams e, norėčiau pasakyti, kad vis dėlto bendradarbiavimas su pietuose gyvenančiais kosovarais taip pat yra vertintinas žingsnis siekiant taikos. Ir turi būti, žinoma, atsižvelgiame į 44 rezoliucijos nuostatas. Aš e, manau, ponius ir ponai, kad iš tikrųjų mes visi turėtume pritarti E, mano pranešime išsakytoms mintims, kaip ir e, užsienio reikalų komitete išreikštoms mintims. Ačiū. EPP e, frakcijos vardu, ponas Posaltis, jums žodis. Šiais metais jau praėjo keletas dešimčių metų nuo to laiko, kai Serbijos armija užkariavo Kosovą. 86 metai praėjo ir Miloševičiaus režimas vykdė priespaudos ir, ir diskriminacijos politiką Kosove. Dabar Kosovas stengiasi sukurti demokratinę valstybę ir jie jau daug nuveikia. Tai mes pripažįstame. Tačiau, bet kokiu atveju, mes turime remti ir tolesnę pažangą. Iš esmės, aš norėčiau pritarti tam, kad Serbija įstotų į Europos Sąjungą. Aš sekmadienį būtent dėl to ir buvau Serbijoje, norėdamas susipažinti su situacija. Tačiau tas pats galioja ir Kosovui. Serbija yra šalis kandidatė, o, o e, ES penkios valstybės narės dar nepripažino Kosovo. Šitą situaciją turi pasikeisti. Dabar kalbant apie e, atminės mažumas. Dabar remiantis Ahtisari e, planu, remiantis Kosovo uh, konstituciją kyla pavojus, kad, e, e, sakykime, Serbijos e, parlamente nebus ne vieno Kosovo atstovo. Todėl aš manau, kad mes turėtume protingai ir blaiviai apžvelgti visą situaciją ir iškelti sąlygas, uh, kurias įgyvendinus Kosovas įstojo į Europos Sąjungą. Yra naujas sutartis, naujas sustarimas tarp Prištinos ir Belgrado. E, šit, šitas sustarimas dar nėra pasirašytas ir dar nėra įgyvendintas. Mes norime matyti ne tik pažadus, bet ir praktinę veiklą. Ir e, kad būtent dar prieš Serbijos rinkimus būtų šis beitas nuveikta. Kitas dalykas tai yra, kad Kosovas neturi būti suskaidytas, o kad jame būtų įgyventa jauna demokratija. Ačiū. Kitos frakcijos tai yra socialistų vardu, ponas Pansieri. Dėkui, pirmininkė. Pone Lunačiak atliko puikų darbą. Manau, kad e, demokratijos e, stiprinimo procesas Kosovo yra nepaprastai svarbus. Dabar mūsų tikslas turėtų būti e, raginti Prištinos valdžią ir visas politinės jėgas veikiančias parlamente žengti toliau demokratinių reformų keliu, modernizuoti šalį ir atverti naują puslapį Kosovo politinėme, e, pilietinėme, ekonominėme gyvenime reikia spręsti problemas, e, jas minėjo tarybos atstovas, reikia dirbti ryštingai, ypač e, nepamirškime nuoseklumo. Kosovo valdžia tą turi prisiminti. Reikia pokyčių ir turime pasidžiaugti Belgrado ir Prištinos istorinį susitarimą dėl regioninio bendradarbiavimo, kuris yra įtraukiamojo pobūdžio. E, E, tai leis Kosovui būti atstovaujam regioniniuose formuose. Tikimės, kad vakarų Balkanai taps stabilesni, bet tai svarbu ir Europos Sąjungai. E, komisijos narys Fiulė minėjo, kad labai gerai yra, jog komisija pradėjo e, vykdyti galimybių studiją dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo tarp Es ir Kosovo. Dirbkime toliau ir uh, siekime, kad e, santykiai tarp Kosovo ir Serbijos pagerėtų, tai priartins abi šalis prie ES, bet ir padės joms įveikti nenorą dirbti ar e, nenorą pripažinti Kosovo. Mm, Jie toks nenoras pasireiškia ir tarp kitų šalių. Dabar Kosovo valdžia turi E, tęsti reformas, jeigu nori užsitikrinti savo tikslus. Dėkuoju dabar Aldė vardu ponas Kačin. Prašom dviem mintėm. Dėkuoju pirminkė Protasevič, e, tarybos atstovė, komisarė, kolegos. Norėčiau pasveikinti ponę Lunačiak parengusią gerą, subalansuotą pranešimą. Galų gale Kosovo e, piliečiai išgirdo tam tikrų gerų žinių iš Briuselio pradėta gyventinti galimybių studija, taip pat e, te, pradėtas darbas dėl e, vizų liberalizavimo. Mes turime užtikrinti, kad tie procesai būtų vaisingi. E, Kosovas yra paskutinė šalis regione, kurio piliečiams reikia dar vizų atvykti į Šengeno regioną E, zoną. Mums reikia taip pat siekti, kad Kosovas e, konstruktyviai dirbtų su Serbija, abi pusės turėtų e, tęsti dialogą, įgyvendinti įsipareigojimus, tačiau Kosove taip pat reikia dialogo tarp serbų gyvenančių šiaurėje ir e, serbų gyvenančių į bar upės, piet, į pietus nuo į bar upės. E, Reikia, kad bendruomenės e, susitaikytų, palaikytų ryšius, nes dabar yra daug problemų. E, taip pat reikia, kad Priština e, daugiau dėmesio skirtų Serbijos mažumą gyvenančiai šiaurėje šalies. Ir Belgradas taip pat turėtų atsisakyti iliuzijų, kad šiaurė Kosovo tebėra de facto Serbijos teritoriją. Mes turėtume taip pat e, atlikti savo darbą, norėdami užtikrinti stabilumą, nuoseklumą savo užsienio politikoje. E, turime užtikrinti, kad valstybės narės nekeistų savo policija, po, politikos. Bet Kosovas turi taip pat dirbti, reikia kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, reikia daug ką padaryti e, šioje kovoje. O jeigu pasiekta bus e, konkrečių rezultatų, tai reiškia, kad greitai bus galima pasirašyti su Kosovu stabilizacijos ir asociacijos sustarimą. Ir uh, Kosovo lyderių politinė valia bus labai svarbi. Ačiū pirmininkė. Zjednoczonej Lewicy kairiųjų, vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu. Vieną minutę, pono Jangurakis. Ačiū pirmininkė Rezoliucijoje propaguojama ES imperialistinė politika ir siekiama monopolijos Balkanuose, tuo metu, kai vyksta kapitalistinė kri krizė, siekiama užimti daugiau rinkų, daryti daugiau įtakos, siekiama primesti kapitalistinę restruktūrizaciją, siekiama pasinaudoti Kosovo ištekliais, tai tik tai pablogins netu, neturtingųjų padėtį. ES siekia remti Eulex, KFOR, didžiausia amerikiečių bazė, ne, ne JAV. Ir tai yra purvino karo rezultatas prieš Jugoslavijos žmonės siekiama e, primesti jiems tai, kad būtų pripažintas e, šalies pripažinimas, e, padalymas, jeigu nori įstoti į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga atidarė Pandoros dėžę Balkanuose, kiršindama um, tautas, yra pavojus, kad kils uh, didesnis karas, o mes norime, kad Europoje vyrautų taip taika ir ta taika gali įsigalioti tik tais ant ES grūvėsio. FD, frakcijos vardu panas Provera. Ačiū pirmininkė. Kosove didžiulės struktūrinės problemos, pranešime tai pažymima, įsikerojus korupcija, teisinė sistema netitinka demokratinio šalies standartų, viešoji tarnyba labai neefektyvi, nėra žiniasklaidos laisvės, nepakankamai ginamos mažumos aplinka apleista, didžiulis nusikalstamumas, prekiaujama žmonėmis, e, ginklais, narkotikais. Tai yra e, nustatyta įvairių tarptautinių tyrimų. 20 metais vadovų taryb, e, Europos taryba kalbėjo apie e, tą nusikalstamą e, veiklą ir tai rodo, kad dar labai toli esama nuo galimos integracijos ar stojimo į ES, tačiau žinoma turime padėti Kosovui, kad jis taptų demokratiškas. Ačiū. Pone Pravera. Ar sutinkate atsakyti į klausimą? Ačiū, aš norėčiau paklausyti pono Properos, ar jisai žino, kad ponas Marti iš Europos tarybos ne, neturi jokių įrodymų, kad prekiaujama yra žmogaus organais. Iš esmės jis tokius teiginius iškėlė, tačiau nėra e, jokių įrodymų. Ar, ar Pronas Provera tai žino? Dziękuję bardzo. Half a minute e, for the answer. Ačiū. Panas Provera. Žinau, kad e, Europos tarybos kaltinimuose prezidentas minėtas 27 kartus. Uh, Ir tai pastigavo e, BBC. Aš e, nes, nesu e, teismas, ne man tirti, kas kaltas, tačiau Europos tarybos kaltimai labai rimti, šaltinės labai autoritetingas ir tai reikia atsižvelgti. Ačiū. Toliau žodis Kristofui Lisekui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis e, į seną draugą, komisijos narį, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pasakyti, kad e, mūsų pranešėjos parengtas pranešimas yra geras, subalansuotas dokumentas. Jis e, vertas mūsų paramos, tai rodo labai aktyvų dalyvavimą ir išmanimą mūsų pranešėjos to, kas vyksta Kosove. Uh, Kosovo klausimas labai sudėtinga tema ir ES ir visai tarptautiniai bendruomeniai tai bus didžiulis iššūkis, nes mes ne vieninteliai susinteresuoti šiuo regionu, ne vieninteliai mes norime reformuoti šitą valstybę. Ir turiu pasakyti, jog sveikinu tai, jog pranešime pasakyta, kad Kosovas daug nuveikė siekdamas reorganizuotis ir plėtotis, pradėti plėtoti nuo nulio teismų sistemą, kurti institucijas būtinas bet kuriai valstybė. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną konkretų dalyką. Tai, kas vyksta Kosove. Ir Kosovo sėkmė bus pavyzdžių kitom valstybėm. Tai bus įrodymas ES politikos efektyvumo ir tai bus pavyzdys ir E, visam regionui, kitoms Balkanų valstybėms. Ačiū, ponia Marija Munės Dorkiza. Ačiū, pirmininkė. Mes socialistai siekiame būti konstruktyvus ir uh, E, remiame Kosovą, turint galvoje, kad yra teigiamų rezultatų, kad stebima nemažai pažangos, tai prisidėjo prie viso regiono stabilumo. Na, jei Europos Sąjunga kaip e, blokas būtų pasipriešinusi, nepritarusi, tai ir nebūtų tų pasiekimų, apie kuriuos kalbame šiandien. Todėl nemanome, kad e, kad e, dera raginti valstybės, kurios Kosovo nepripažįsta, pripažinti, nes e, tai reikėtų laikyti Kosovo pripažinimu pagal nutilėjimą. Pritarėme tam, jog reikėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, reikėtų remti e, reformas e, ir e, manytumėm, kad čia pirmiausia turėtumėm kalbėti apie Kosovo nepriklausomybės remimą. Ačiū pradžioje už jos darbą. Kosovas susiduria su daugybė pokyčio ir galimybių. Aš norėčiau patvirtinti, kad mes pritarėme komisijos darbo atvarkį, kuri buvo pateikta tarybai šiais metais. Šitą galimybių studiją, vizų liberalizavimo programa ir kiti dalykai tai yra ryštingi žingsniai, kurie yra labai būtini Kosovui dabar. ES turi daugiau investuoti į šią darbotvarkę, kad ji būtų patikima. Mes taip pat tikimės atitinkamų rezultatų iš Kosovo valdžios institucijų, ypač teismų, viešo administravimo e, sričių reformų. Ypač e, teisinės valstybės principai turėtų būti stiprinami ir kova su organizuota bei, e, bei tarptautiniu nusikalstumumu. Be to turėtų būti vystomas nuolatinis dialogas su Serbija, kad būtent būtų atsižvelgta į kosovarų gyvenimą bei būtų normalizuoti santykiai tarp Serbijos ir Kosovo. Aš taip pat e, e, tikiuosi, kad e, žmonės Kosovo asamblėjoje, kaip, kaip ir mes čia Europos parlamente būtume, būtų nuolat informuojami apie šių procesų rezultatus. Kosovo laukia sunkus darbas, tačiau aš manau, kad e, visi šie veiksmai priartins Kosovą prie ES ir galų galia Kosovas įstos į ES. Ačiū. E, dabar e, ponia Fajon, jums žodis. Ačiū ponė pirmininkė, ponė tarybos atstovė, ponė komisijos nariai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, kad ji remia valstybę, kuri neturi jokių sutartinių santykių su, santykių su Europos Sąjunga. Ši valstybė yra pakankamai izoliuota ir e, e, vis dar nemato, ko savo gyventojai šviesos tunelio gale, ypač kalbant apie vizų e, liberalų režimą. Mes turime mm, pasistengti, kad vizos būtų liberalizuotos kuo greičiau. Be to, turi būti žengiama į priekį ir siekiama pažangos, visų pirma, ir kalbantis su regioni, regioninių e, institucijų atstovais. Aš e, E, norėčiau vis dėlto paskatinti komisiją e, greičiau gyveninti šitą galimybių studiją, nes jauni žmonės turi gauti darbą, turi būti kovojama e, su organizuoti nusikalstamumu ne tik Vakarų Balkanuose, bet ir kitur. Bet, bet mes turime sąžiningai elgtis iš abiejų pusių. Ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas, ponas Lekinštainas. Ačiū, ačiū panė pirmininkė, mėly kolegos. Belgrado ir Prištinos dialogas yra pirmoji pažanga, kuri pasiekta e, Briuselėje. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad čia iš tikrųjų mums reikėjo drąsos. E, ponas e, misijos pirmininkas Tadži ir prezidentas Tadžičius būtent turėjo parodyti tą drąsą. Nes tai yra pirmasis žingsnis. Tai buvo pirmoji sąlyga, kad vyktų kažkokia pažanga šių šalių santykiuose. Mes dabar turime parodyti, kad mes rimtai esame nusiteikę spręsti Kosovo problemą. Todėl aš remiu ponę Malmström, e, remiu jos pastangas, kad būtų liberalizuotas vizų režimas, e, taip pat remiu poną Fiulę, kad būtų e, taikoma galimybių studija dėl asociacijos ir partnerystės sutarties. Mes tik tokiu atveju tikė, galim tikėtis partnerystės ir solidarumo iš Kosovo žmonių, jeigu mes nuveiksime ir savo užduotis. Būtent abi pusės turi žinoti, kad turi būti atlikta veiksmų iš abiejų šalių. Tai būtent, kad e, Kosovas priartėtų prie ES ir tik tada mes galėsime užtikrinti šviesią ateitį Kosovui. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. E, pirmiausia, ponas e, Silvestri, vieną minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti poniai Lunačiak. Džiaugiuosi, kad jie atliko tikrai puikų darbą. Mes susidurime su didžiuliais iššūkiais, tačiau atsiveria ir didelės galimybės, ypač Kosovo žmonėms. Aš manau, kad šita darbo atvarkė, kuri yra pasiūlyta, yra teisinga ir mes turime ją pritarti. Ir tikrai aš esu optimistas. O Kosovas tikrai pasiekė nemažos pažangos per pastarosius metus. Prisiminkime, pavyzdžiui, kokia situacija buvo prieš 10-15 metų. Tada tik tai suprasime, kokie dideli žingsniai jau padaryti. O šiandien mes turėtume padrasinti vyriausybę Prištinoje, kad e, visos politinės jėgos, visos demokratinės jėgos turi susėsti už bendro falaus stalo ir nuspręsti bendra, bendrai Kosovo likimą. Ir prekybos bei teisingumo srityje, žinoma, dar reikia reformų. Mes norime, kad e, Kosove būtų gyveninta demokratija, kad palengvėtų ten gyvenančių žmonių gyvenimas. Ir galiausiai norime, kad Kosovas uh, ateitų pas mus į Europą, sugrįžtų į Europą ir įstotų į Europos Sąjungą. Ir mes ryštingai pritarsime e, Kosovo stojimui. Ačiū. E, ponas e, Ramon. Jums žodis. Ačiū. Pone pirmininkė, mes visiškai pritarėme Kosovo įstojimui į Europos Sąjungą. Mes šiame parlamente e, svarstome ES plėtrą. Tačiau yra penkios ES valstybės narės, kurios dar nepripažino Kosovo kaip nepriklausomos valstybės. Tai viena iš tų valstybių yra Ispanija. Aš norėčiau pareikalauti, kad visos ES institucijos spaustų Ispaniją pripažinti Kosovo nepriklausomybę. ES negali uh, susitaikyti su tuo, kad valstybės narėse kai kurios yra demokratijos deficitas. Taip pat aš norėčiau pritarti, tai pasveikinti e, Juotkalnyje, kad ji pasiekė atitinkamos pažangos ir e, nuo 2006 metų jau artėja prie ES. Mes e, turime vis dėlto remti ir demokratiją, ir laisvės siekius. Dėkuoju. Toliau Ines Kriština Zuber. Dėkui, pirmininkė. Mes jau sakėme, taip pat tą rodo e, faktai, kad e, tai, kad Serbijos Kosovo provincija tapo nepriklausoma, sukėlė daug problemų ir ES sienų stabilumui, kitiems dalykams, taip pažeidžia Junktinių tautų hartiją, Helsinkio sustarimus, tai yra neteisėtas veiksmas ir pažeidžia tarptautinę teisę. Faktai pademonstravo, kad e, e, dirbtinės pseudovalstybės sukūrimas nepriklausomai nuo priežasčių e, sukūrė tam tikrą nesuverenų, da, e, nesuverenų darinį, bet e, JAV, ES ir NATO protektoratą. E, KFOR, EULEX, e, būtent e, jie e, tik tai užtikrina, kad ta valstybė egzistuotų. Ir turbūt norima išlaikyti toliau tokią e, dominaciją. O dabar Jaroslavas e, Paška. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerimas komisijos nariai, ponė ministrė. Aš e, pritarė Europos vadovų tarybos sprendimui e, nustatyti europinę perspektyvą Vakarų Balkano valstybėms. Tačiau man atrodo, kad šis pažadas ponui Tadžiui yra tarsi pasišaipimas iš šių valstybių žmonių. Nes Europos taryba kaip tik nurodo, kad Sprenisos e, e, grupė, vadinama nusikaltėlių grupė, kad tik e, vykdė žudimus ir kitus nusikaltimus, jie yra įrodyti. Ir tai įrodo, kad ES misija neįvykdė savo užduočių ir nesustabdė tų nusikaltimų. Tik tai buvo dokumentuota šie nusikaltimai. Pirmiausia, Europos tarybos dokumentai turi būti išnagrinėti ir tik tai tada būtų galima dėrėtis su e, tuo režimu, kuris dabar yra Kosove. Tai būtent, e, e, kuris yra kaltinamas nusikaltimai žmoniškumui. Dėkuoju, toliau kalbės Augustin Diezdemera. Pirmininkė. Aš išreiškiu solidarumą su Kosovu. Kai žmonės e, bėgo į pabėgėlių stovyklas, mano šalis priemė pabėgėlius, pademonstravo solidarumą, tačiau šiandieną išgyvename, e, matome, kokios rimtos problemos egzistuoja Kosove dėl uh, E, korupcijos, e, didelis nusikalstamumas, nėra spaudos laisvės, e, reikia daug dirbti tvirtinant viešą administravimą. Manau, kad Kosovas neįvykdė reikalavimų nepriklausomai valstybei ar to labiau ES valstybei nariai. Labai ačiū. Dabar ponas Šogor. Dėkuoju dešimtajame dešimtmetyje, kai buvo kalbama apie Kosovo albanų autonomiją, klausėmės jų reikalavimų, tai Kosovas e, buvo e, pripažintas nepriklausoma valstybė daugelio ES narių. Tačiau žinome, e, kiek laiko pragi kraujo buvo išlieta, kad būtų tas užtikrintas. Serbai Kosovai nebuvo suteikę autonomijos, nes jie galvojo, kad tai tikriausiai pirmas žingsnis į nepriklausomybę. Paskui e, Rūgo vadovavo taikiems protestams ir serbai tikriausiai nesuprato, kad jie patys prisidėjo prie e, smurtą skatinančios situacijos. Vakarų Balkanuose gyvena daug e, nacionalinių etinių mažumų Labai svarbu suteikti jiems autonomiją. Tai yra taikos e, būtina sąlyga, tą rodo ir Kosovo istorija. ES turėtų išklausyti mažumų balso ir geriau įsiklausyti negu kad e, praeitie. Dėkoju, paskutinis kalbės e, ponė Bilbao Varika. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Ispanija nepripažįsta Kosovo kaip valstybės ir neremia jo narystės Europos Sąjungoje. 2010 e, m. Liepa Tarptautinis teisingumo teismas pasakė, kad e, nepriklausomės deklaracija pažeidė tarptautinę teisę. E, prisiminkime, kas buvo 1912 metais Taip pat, e, e, kas buvo daroma e, Miloševičiaus valdymo laikais. Mes turėtume vis tik tai priimti tam tikrą poziciją ir nebūtinai jinai turi sutapti su mūsų vyriausybės pozicija. Prisiminkime istoriją. Tos šalies gyventojai nori kitokio statuso. Ispanija turi prisiminti, kad laisvai išreikšti demokratijos siekiai yra e, siemi su suverenitetu. Mes turime siekti, kad e, Kosovas priartėtų prie ES. Dėkuoju, dabar norėčiau paprašyti komisarą Fiulę tarti žodį. Mr. President. Uh... Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiamas ministrė. Uh, Esu dėkingas už šią galimybę apsikeisti nuomonėmis. Šiandien su jumis dėl ES įsipareigojimo Kosovui taip pat esu dėkingas už paramą e, komisijai siekiant priartinti Kosovą arčiau prie ES, dėkingas už paramą mums atlikti galimybę studiją. Per artimiausius porą mėnesių iš esmės išanalizuosime uh, Kosovo pasirengimą e, dėrėtis ir sudaryti stabilizacijos asociacijos sutarimą su ES. Šis sustarimas patvirtins e, tai, kad Kosovas prisijungia prie likusios vakarų Balkanų dalies, prisijungia prie bendro tikslo tapti e, bendros stabilumo, saugumo, klėstėjimo erdvės nariais. Galime pažymėti, jog šitas etapas įrodo, jog yra pereinama nuo žodžio prie darbų ir tai tinkamas kelias spręsti pačius įvairiausius iššūkius, su kuriais susiduria Kosovo gyventojai. Komisija yra pasirengusi remti Kosovą. E, to siekiant, e, kalbant apie Kosovo regionį bendradarbiavimą su Serbija, nors yra tam tikrų problemų, tai turėtų padėti ES labiau įsijungti e, į šitą procesą. Ir aš norėčiau paprašyti ir toliau remti šitą procesą, bendrauti su Kosovo parlamentu. Turime siekti bendro tikslo priartinti Kosovą ir visą regioną arčiau Europos ir turime siekti tvaraus saugumo ir klėstėjimo visose vakarų Balkanuose. Ačiū tarybos vardu, ministras Vamen. E, Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komisarė. Norėčiau visiems padėkoti už e, šią diskusiją apie Kosovo galimybės e, tapti kažkada ES e, nariu. Norėčiau ypač padėkoti Ulikei Lunačiek už jos pranešimą dėl Kosovo integracijos proceso. Mes e, sieksime ir toliau paremti Kosovą EULEX veikia. Tačiau Kosove, tačiau Kosovo lyderiai šiaip jau už viską bus atsakingi galiausiai. Mes turime taip pat suprasti, kad egzistuoja labai ypatingos sąlygos. Reikia investuoti į infrastruktūrą, tai padėtų uh, pasiekti daugiau pažangos, tačiau kelias bus labai ilgas, sunkus, reikės dirbti labai sunkiai patiems siekti rezultatų. E, kandidatės teikimas Serbijai pademonstravo, kad šalis, kurios atlieka namų darbus, tikrai gali priartėti prie ES. Manau, kad tai turėtų tapti kvėpimu kitoms vakarų Balkanų šalims, įskaitant Kosovą. Šios dienos diskusijoje buvo paminėta keletas sričių, kuriuose reikėtų įgyvendinti reformas. Paminėsiu keletą problematiškiausių sričių. E, sutinku su tuo, kad labai nedaug Kosovoje pasiekta pažangos, užtikrinant pagrindinius kriterijus ir kovojant su korupcija. Korupcija yra šioje šalyje labai rimta problema. Reikia užtikrinti, kad teismai e, imtųsi nagrinėti atitinkamas bylas ir Kosovo valdžia turėtų čia padirbėti. Reikėtų daugiau dirbti kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Reikia priimti e, papildomai teisės aktų šioje srityje ir taip pat reikia užtikrinti, kad teisės aktai būtų įgyvendinti. Reikia bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis, e, kadangi organizuoti nusikaltėliai nesilaiko valstybių sienų. Reikia e, tęsti teismų e, teisės sistemą, ES čia aktyviai parems Kosovą, reikia struktūrinės reformas įgyvendinti, kurios leistų e, užtikrinti Kosovo perimą prie gerai funkcionuojančios rinkos ekonomikos, o čia laukia ilgas darbas. Uh, ES yra pasiryžusi paremti šią šalį įgyvendinant tolesnės reformas ir e, siekiant e, prieartėjimo prie ES. Kosovas turėtų tai žinoti. ES užsitikrino e, geresnį dialogą su Belgratu ir taip pat tikimės, kad mums pavyks pasiekti pažangos net ir sudėtingose srityse bendraujant su Priština. Aš tikiuosi, kad Prištinos vyriausybė veiks pragmatiškai ir sieks įgyvendinti ilgalaikę darbo tvarkę nukreiptą į šalies ateitį. Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, tikisi toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu ir Europos komisija. Ačiū. Grazie. Komun... Labai ačiū. Esu gavusi pasiūlymą dėl rezoliucijos susijusios su šia diskusija. Ji baigta, balsuosime rytoj.